Buenos días. Bonjour à toutes et à tous. Good morning. Labas rytas visiems. Labas rytas. Please, may I have your attention? Please be seated. E, prašau jūsų dėmesio. Sėskite į vietas e, tam, kad e, galėtumėm pradėti darbą. Mes ruošiamės balsavimui. Panašu, kad dabar jau buvo viskas suderinta, taigi gal galima pradėti darbą. Prašau tylos salėje, nes reikia pradėti darbą. Visų pirma, noriu pasakyti, kad pane Makovei atsijėmė savo pakeitimus, kurių numeris 90 ir 93. Tai buvo uh, Dabar e, bendrame Libe ir biudžeto kontrolės komitete mes e, baigiame suderinti e, dosiją kuris yra skirtas kovai su sukčiavimu, laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje. Prašau visų tylos tam, kad galėtumėm susitelkti ties darbu. Ponas Pirker, prašom. Mr. Melo. Mhm. Panas Melio. So we got first thing first, the joint meeting Libya and Cont vote. Taigi visų pirma balsavimas pagal 51 taisyklę. Balsuosime dėl kovos su sukčiavimu, pažeidžiant ES finansinius interesus, kai yra taikoma ar būčiamoji teisė. Pranešėja yra pane Greslė iš biudžeto kontrolės komiteto, na ir aš rengiau šį pranešimą Libė komiteto vardu. Vasario mėnesį įvyko mūsų susitikimas, ten niekas e, neišreiškė jokių prieštaravimų dėl balsavimo, taigi dabar ir balsuokime. Panašu, kad pranešėjai pasisakyti nenori, tai galime iš karto eiti prie balsavimo. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atvirtinta. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečias pakeitimas ir 51 iš karto. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 48 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 8 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 47, 49 ir 50 pakeitimai kas už. Ponas Melo. Mike. Turite žodinį pakeitimą? Jeigu taip, kalbėkite, bet į mikrofoną. Taip, aš turiu žodinį pakeitimą. Yeah, can I? Thank you uh, and the uh, oral amendment is this. Žodinis pakeitimas būtų štai koks. Pajamos gautos iš PVM turėtų būti įtrauktos į šios direktyvos taikymos sritį tik tais atvejais, kai uh, sukčiavimai yra tarp valstybinio masto. Ar kas nors prieštarautų šiam žodiniam pakeitimui? Taip, yra prieštaraujančių. Neįmanoma. Atleiskite, ponas Melio, e, štai buvo narių, kurie paprieštaravo jūsų pakeitimui. Taigi pagal taisyklės negalime balsuoti dėl jūsų pakeitimo. Dabar balsuojame dėl 47, 49 ir 50 pakeitimų. Kas už? Kas prieš? Neaiškus rezultatas. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Now closed. Baigiame balsuoti. 15 už 32 prieš, akivaizdus rezultatas, pakeitimai atmesti. 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo atmesta. Patikrinkime. Man atrodo, atmesta, bet patikrinkime. Now closed. Baigiame balsuoti. <laughs> Tikrai atmestas. 53. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 54 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja? Dėl žodinio pakeitimo ne. Taigi, kas už 54? Kas prieš susilaiko patvirtinta? Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šešiasdešimt antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 6 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Septintas ir aštuntas. Visi, abu kartu kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Devintas, dešimtas, vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta berots, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Closed. Baigiame balsuoti. 23 už, 24 prieš atmesta. 68, 69, 70, 71, kas už juos? kas prieš, kas susilaiko. Vėl patikrinkime, nes panašu, kad e, rezultatas e, labai apylygis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 24 už, 23 prieš. Čia viskas atvirkščiai. Patvirtinti šie pakeitimai. 73, 74, 75, 76. Kas už, kas prieš kas susilaiko patvirtinta. 77 atkrenta. 78-79 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Rezultatas neaiškus, pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. 25 už, 23 prieš patvirtinta. 16 kas už. Kas prieš. Kas susilaiko patvirtinta. 17 kas už. Kas prieš. Kas susilaiko patvirtintas. 80 kas už. Kas prieš. Kas susilaiko atmesta. 81 kas už. Kas prieš kas susilaiko, rezultatas vėlgi neaiškus, pasitikrinkime. Panašu, kad frakcijų pozicijos išsiskiria. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Devyniolika už, dvidešimt devyni prieš atmesta. Aštuoniasdešimt antras kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuonioliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 83, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 84, kas už, Aštuoniasdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, 19 buvo patvirtintas, dėl to 84 atkrenta. Ir 85. 85 antroji dalis. Taigi, kas už antrą dalį? Kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 86, 87, 88 kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 20. kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 89. kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 91. kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Norite patikrinti 91 pakeitimo balsavimo rezultatus. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 30 už 19 prieš patvirtinta. 90 atkrenta. 94 kas už 90 pakeitimas buvo atsiimtas. Kas už 94? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 22. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? 93. Atsimtas. 92. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? 11. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas už? kas prieš, kas susilaiko patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dvyliktas, vėlgi balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 95, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 11 kompromisas. Tai yra antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dvidešimt ketvirtas, dvidešimt penktas, dvidešimt šeštas, dvidešimt devintas ir jūri pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Pasitikrinkime. Balsuokime dabar vienu ipu dėl tų paminėtų penkių pakeitimų. Ar iškilo problemų? Panašu, kad nebalsavimas baigtas 27 už 23 prieš patvirtinta. Toliau 31. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Jūri 2. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 35 ir 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 37 ir 38 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 39 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Jūri 3 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Jūri 5 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 40 su žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 41. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Jūri 6. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Atmesta. 42. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Jūri septyni, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Patvirtinta. 43 su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar balsuokime dėl viso pranešimo su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 44 už, 2 prieš, 5 susilaikę. Sveikiname pranešėjus. Ačiū, ponė Greslė. No.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 Dėkoju kolegoms, kurie dalyvavo balsavime mūsų bendrame posėdėje. O dabar dirbsime toliau pagal mūsų darbo atvarkę. Podemos parar 10 minutos.